You, Ačiū kolegos už parodytą supratimą. Kaip jau sakiau, laukiame, kol baigsis pirmininkų suiga, ji beveik baigėsi. Bet noriu suteikti kolegos.